do it. Okay, let's do robotics. Taigi, perinkime prie robotikos. Kolegos, galime pradėti. Laukiame šio klausimo, dėkuoju už kantrybę. Ar kolega iš komisijos atvyko. Bet kokiu atveju pradėkime. Taigi penktas darbo tvarkės klausimas. Nuomonės projektas. Nuomonė rengė ponas Boni. Tai yra pranešimas savo e, iniciatyva rengiamas. Pranešimas vadinasi Europos pramonės politika dirbtinio intelekto ir robotikos srityje. Mūsų Aš nežinau, ką rodo ekranai, jau kad balsuojame ar ką, bet teskime darbą. Uh, Mes esame asociuotas komitetas pagal 54 taisyklę. E, šioje konkrečioje srityje dirbtinis intelektas, robotika, mūsų komitetas tikrai gali pareikšti svarę e, nuomonę, kaip ir kitais klausimais. Ir buvo nutarta spalio 10 Trečia, kad kadangi laiko nėra, tai nuomonės projektas rengiamas tik angliškai, bet klausimas tikrai labai svarbus ir dabar norėčiau paprašyti pono, poną Bonį pristatyti savo parengtą nuomonės projektą, paskui galėsime trumpai padiskutuoti. Michal. Thank you very much, Mr. Chairman. Dėkuoju, gerbiamas pirmininkė. Kaip jūs visi žinote, dirbtinis intelektas yra uh, 21 amžiuje vienas iš strateginių technologijų tiek visame pasaulyje, tiek Europoje. E, jisai pozityvių pokyčių ves ES ekonomiką, atsiras daugiau inovacijų, našumas išauks, konkurencinės sąlygos turėtų pagerėti, taip pat ir piliečių gerovė padidės, galima bus optimizuoti gamybą, e, naudotis įvairiomis prognozėmis įvairiose srityse. Kita vertus, vyksta tam tikri um, um, mūšiai tarp tarp uh, juodojo ir baltojo scenarių, pavyzdžiui, diagnozuojant uh, širdies infarktą ar esant kitoms uh, sudėtingoms sveikatos situacijoms. Taip pat E, pagalba ir e, kasdien naudojantis tam tikrais dalykais, tai susijęs su aiškia nauda. Kalbam apie grėsmę darbo e, rinkoje ir poziciją jos dirbtinio intelekto požiūrių. Taip pat sakoma, kad dirbtinis intelektas gali kelti pavojų, ypač jeigu bus piktavališkai naudojamas toks intelektas e, atsiras e, daug problemų susijusių su skaitmeniniu saugumu. Taip pat e, fizinio saugumo klausimą iškyla ne valstybiniai veikiai, pavyzdžiui, gali pradėti naudoti labai plačiai nepilotuojamas skraidyklės. Ir taip pat stebėsena, kuri kišis į privatumą atsirasti. Uh, Arba galima, pavyzdžiui, vykdyti dezinformacijos kampanijas skriptingas. E, dirbtinis intelektas gali būti naudojamas e, labai tiksliai e, apibrieštiems išpoliams ir veiksmingiems. Ir mes turime užtikrinti platų labai požiūrį, mano nuomonė, kuris akcentuotų žmogaus vaidmenį ir svarbą. Turėtume vengti uh, fragmentacijos. Žinome, kad Prancūzijoje, Vokietijoje, Estijoje labai daug dirbama, Suomijoje taip pat. Lenkijoje siekiama išplėdoti irgi atskirą strategiją, bet mes turėtume vengti fragmentacijos, kadangi rinkai bus kur kas naudingiau ir visuomenė, jeigu turėsime Europos Sąjungos e, požiūrį bendrą institucijos ES valstybės narės, mokslinio tyrimo institutai turėtų dirbti kartu, kad parengtų tokį bendrą požiūrį. E, reikia pasakyti aiškiai, kad dirbtinio intelekto plėtotė turi vykti atsižvelgiant į pagrindinės teisės, e, taip pat pagrindinių teisių hartiją Ir taip pat reikia laikytis duomenų apsaugos, privatumo saugumo principų ir taisyklių, kurios numatytos bendrame duomenų apsaugos reglamente. Apie tai aš kalbu savo nuomonės projekte ir tikiuosi, kad toks bus mūsų indėlis kaip komiteto e, pranešimų rengiamame įtrė komitete. Aš savo projekte taip pat kalbu apie etinius dalykus susijusius su dirbtinio intelekto naudojimu. Ir aš akcentuoju skaidrumo svarbą, taip pat e, poreikį paaiškinti, galimybę paaiškinti algoritmus ir sažiningumą vienodas galimybės. Jūs tikriausiai žinote, kad Pagrindinių teisų agentūra parengė ataskaitą apie algoritmus ir e, diskriminavimo pavojų. Manau, kad mes turėtume tuos visus dalykus apimti savo nuomonėje. Aš taip pat manau, kad žmonių supratimas e, dirbtinio intelekto sistemų yra nepaprastai svarbus tam, kad būtų galima E, sukurti pasitikėjimą, informuoti geriau vartotojus. Savo ruoštų tai leistų siekti tolesnės pažangos, plėtojant dirbtinį intelektą. Vartotojai turėtų žinoti, kaip naudojami jų duomenys. Taip pat jie turėtų galimybę, turėtų galimybę žinoti e, tai, kad kai jie naudojam mašin, tai naud, turi tai žinoti, naudodami mašinas ir tokiu būdu jų pasitikėjimas dirbtiniu intelektu ir galimybė sustiprės. E, taip pat e, žinome, kad labai dažnai taip vadinami chatbots e, rinkodaroje naudojami ir nėra Labai dažnai e, žmonės e, e, sutinka, kad būtų ta priemonė naudojama, bet reikia labai aiškiai apibriežti taisyklės. Taip pat yra labai svarbu užtikrinti galimybę kontroliuoti. Kai kalbame apie dirbtinį intelektą, turime užtikrinti, kad kontrolę atliks žmonės. Tokiu būdu išvengsime problemų ateityje. Galiausiai aš kalbu apie tai, kad labai svarbu užtikrinti e, tai, kad kokybiški duomenys būtų naudojami algoritmus rengiant ir kad neteisingi, neišbaigti duomenys e, gali sukurti tam tikrus nusistatymus, dėl kurių atsiras diskriminavimas ar šališkumas. Ir manau, labai svarbu užtikrinti, kad algoritmai būtų pirmiausia išbandyti tam tikroje imtyje, tam, kad būtų galima užtikrinti statistinį paritetą. Reikia bendro Europos požiūrio. Ir reikia užtikrinti ES standartus, apsaugoti žmonių vertybės, plėtojant robot, robotiką ir dirbtinį intelektą ir aš e, mielai dirbsiu toliau su šešėliniais panšiais rengdamas e, savo nuomonę. Mes tikrai e, turime spešius klausimus susijusius su dirbtiniu intelektu ir robotika. Tai labai įdomis rytis. Labai ačiū. E, turime šiek tiek laiko, kolegos, kas norite pasakyti, ponas Padar. Kolegit, teisintellekt on äärm- dirbtinis intelektas iš tiesų yra labai galinga priemonė darant įtaką mūsų kasdieniam gyvenimui, todėl Europai labai svarbu e, būti lyderė šioje srityje ypač e, vystant tokį dirbtinį intelektą, kuris būtų grindžiamas e, labai aiškiai skaidriais e, etikos principais. Vienas iš didžiausių iššūkių, su kuriais susiduria ES siekdama išlaikyti savo konkurencingumą, yra siekis uh, užtikrinti, kad dirbtinis intelektas būtų naudojamas visose pramonės sektoriuose šiuo metu, tik nedidelė dalis įmonių naudojasi skaitmeninėmis technologijomis. 17 metais 25 procentai e, stambiausių e, ES įmonių e, naudojasi didelio masto duomenų, duomenų analizėje, tik 10 procentų smulkaus verslo projektų naudojasi, taigi būtina, būtinos atinkamos paskatos e, šioje srityje, čia reikia investicijų, tačiau kalbant apie dirbtinį intelektą, jis neturėtų būti vystomas e, atsakomybės sąskaita, neturėtų e, kelti grėsmės skaitmeniniam saugumui. Todėl labai svarbu pasirinkti tinkamą požiūrį į dirbtinį intelektą ir įtraukti tinkamas nuostatas pagrindinių teisų nuostatas e, e, Hartiją, 7 straipsnį. Ketinu teikti kai kurios pakeitimus, kuriais e, būtų siekiamas sustiprinti asmens duomenų apsaugą ir uh, užkirsti kelią šališkumui, kuriant algoritmus. Dėkuoju ponui Boni už bendrabiavimą ir nekantri laukiu papildomos informacijos. Ana Gomes dabar kalbės. Tikrai negaliu nepritarti pono Bonio minčiai dėl to, kas pastatyta ant kortos, ant kortos pastatyti uh, etikos aspektai ir e, požiūris, kuomet viskas sukasi aplink žmogų, turint omenyje, kad dabar jau e, vyksta tinkami technologiniai pokyčiai, kuomet naudojamos mokytis e, galinčios mašinos. Ir ne tik Kinija veikia atitinkama piliečių vertinimo sistema, pavyzdžiui, teikiant paskolas, e, e, taip pat ir Europos Sąjunga, nes nesužinojau apie Vokietiją veikiančią įmonę, kuri vadinasi Creditek, e, kuri norėtų tapti vartotojų finansavimo Amazon įmonė ir kuri norėtų visiškai pakeisti e, metodiką e, paskolų teikimo e, srityje, perdama prie duomenų gavybos ir sugirdėjusi, kad atitinkama technologija naudos kai kurios įmonės priimamos sprendimus dėl paskolų teikimo regioniai pietus nuo Saharos Afrikoje. Taigi kaip mes galime užtikrinti, kad būtų vadovaujamas tais mums svarbiausiais aspektais ir kad e, mašinos, kurios priima arba priims tos sprendimus, galės ar galėtų vadovautis e, atitinkamomis nuostatomis. Žodis komisijai. Ačiū už suteiktą žodį. Iš tiesų pritarėme raginimams elgtis labai apdairiai, įvertinti ne tik e, būsimą naudą, tačiau ir potencialias grėsmės ir e, būtent e, tokią strategiją vadovaudomės mes norėtume vadovaujantis, kad norėtume, kad būtų patvirtintas globalus viso priepintis požiūris pasaulio mastu, todėl glaužiai bendradarbiavime su e, mokslininkais, su e, viešo ir privataus sektoriaus atstovais, e, įvairiais šios ryties ekspertais, kurių konsultacijomis remiamės, rengdami pasiūlymus programos Horizontas 2020 ir kitoms programoms, taigi mes ne tik e, atsižvelgiame į teisinius, ekonominius, etinius aspektus. Dėl šios priežasties mes ir įsteigėme aukšto rango ekspertų grupę, kurioje visi šie klausimai yra svarto, svarstomi. Ir e, toje grupėje dalyvauja tiek pramonės, tiek mokslininkų atstovai, tiek ir e, vartotojai iš įvairių uh, sektorių, taip pat ir pilietinės visuomenės e, organizacijų atstovai. Šios darbo grupės tikslas parengti e, etinio, e, etikos gairias šioje srityje bei pasiūlyti atitinkamas rekomendacijas politiniams sprendimams ir investicijoms jau pagal šeštąjį straipsnį esame įsteigę, e, sukūrę atitinkamas nuostas dėl dirbtinio intelekto ES mastu ir toje aukšto rango darbo grupėje, e, kuri veikia atviros platformos pagrindu. 1700 asmenų jau yra užsiregistravę, dalyvauja atitinkamose diskusijose, raginu ir jūs tą padaryti Ši ekspertų grupė buvo sustikusi rugsėjo 20 dieną ir savo sustikimo ataskaitą paskelbė interneto forume, platformoje. Kalbėtojas mikrofonas įsijungia, vertėjai negali versti. aukšto rango ekspertų grupė svarsto skaidrumo atskaitomybės klausimus savo ataskaitą. Galite su jos nuostatomis susipažinti. Viena iš svarbiausių temų yra patikimas dirbtinis intelektas ir teikia tinkamus pasiūlymus su politiniais sprendimais ir investicijomis investicijomis, kalbant apie piktybinį dirbtinio intelekto panaudojimą. Ir siekiant užkirsti tam kelią, mes remiame mokslinis tyrimus ir plėtrą, e, siekiant apriepti e, taip pat skaidrumo klausimus, kad būtų sukurta sistema, kurioje būtų galima saugiai ir patikimai naudotis dirbtiniu intelektu. Ir e, kuriant tokią sistemą būtina glaudžiai bendradarbiauti su e, sistemos kūrėjais, e, plėtotojais, tam, kad visi suinteresuoti asmenys suvoktų tos sistemos saugumo svarbą ir būtinybę laikytis etikos e, tam tikrų principų, apie tai nuolat kalbame su savo ekspertais per darbo grupės posėdžius piktybinis dirbtinio intelekto naudojimas e, vyksta, tačiau dirbtinio intelektu galima būtų pasinaudoti taip pat ir siekiant e, atremti tam tikrus e, kenkėjiškus e, veiksmus, e, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui arba atsekti mm, nusikaltelius, besinaudojančius kitos menų kredito kortelėmis. Taip pat mes daug dirbame, siekdami užtikrinti duomenų apsaugą ir siekime, kad būtų vadovaujamasi E, atitinkamų e, požiūrį į dirbtinį intelektą, kuomet e, svarbiausias vis tiek išlieka žmogus. Būtent tokios yra pagrindinės šios ekspertų grupės veiklos sritis. Norime pasiekti, kad naudantis tą sistemą būtų stiprinamas tarpusavio pasitikėjimas ir jau minėjau dirbtinio intelekto alijansą. Jis taip pat dirba šią linkmę. Taigi sistema privalo būti skaidri, žmonės turi suprasti, kaip ji veikia, bent jau atitinkamų lygmenių, kuris pačiu suvoktų svarbiausius šios sistemos veikimo aspektus ir su, suvoktų, kaip su ta sistema reikia bendrauti. Taigi visus šios klausimus sprendžiant dar reikia papildomų mokslinių tyrimų, taip pat e, būtina užtikrinti naudojamų duomenų e, kokybę. Čia mes e, remiame <clears throat> skaidrių, aiškių, patikimų duomenų bankų kūrimą, kuriamis galėtų pasinaudoti verslo subjektai. Na, baigdama noriu pasakyti, kad e, Europos e, stiprioji pusė, kalbant apie dirbtinį intelektą, ir yra etiniai aspektai, taip pat kaip ir e, duomenų apsaugos reglamente rašome, todėl turime bendradarbiauti, ieškodami būdų, kaip tos aspektus geriausiai užtikrinti. Privalome užtikrinti pusiausvyrą tarp reglamentavimo ir e, apsaugos tam, kad leistume e, tam, kad leistume šiai sistemai atnešti daugiausiai e, naudos žmonėms ir, ir verslui. Taigi svarbu yra neperlenkti lasdos reguliuojant ir reglamentuojant. Iš tiesų, noriu paklausti, ar nevyriausybinės organizacijos dalyvauja jūsų veikla. Turbūt ponas Baunis žino atsakymą šį klausimą. Šių jūs galite trumpai atsakyti. Nežinodami apsaugos e, institucijų, e, čia yra tiesiogiai įsitraukusi, tačiau turime tikrai daug ekspertų, kurie puikiai susipažinę su vartotojų apsauga ir duomenų apsauga. Visi yra puikiai susipažinę su duomenų apsauga. Pane Boni, šis <clears throat> pranešimas rengiamas pagal 54 taisyklę Keitimų teikimo terminas baigėsi 8 lapkričio laiko, liko tikrai nedaug. Galite apibendrinti diskusiją. Pirmiausia, noriu padėkoti už e, kolegų pristatytas mintis. Mes e, visi siekime to paties tikslo ir nekantriai laukiu būsimo bendradarbiavimo. Visi siekime, kad šis pranešimas būtų parengtas e, pakankamai gerai. Tai yra teisėkuros pranešimas, čia kita vertus. Manau, kad šio pranešimu dėl dirbtinio intelekto e, būtų sukūrimas tam tikras pamatas tolis, tolimesniems darbams, todėl jis yra labai svarbus politiniu požiūriu. Taip pat labai e, svarbu e, siekti išvengti susiskaldimo, nes Šis sritis yra glaudžiai susijusi su saugumu, smens duomenų apsaugų privatumo apsauga ir e, čia yra labai svarbus etikos aspektai, tačiau jeigu pradėsime diskusijas dėl etikos aspektų, tai jos gali vykti pakankamai sveitingai. Nekartą dalyvau sustikimuose su mokslininkais ir tyrėjais, kurie dalyvauja tos, tų ekspertų grupių e, veikloje tai kuomet e, diskutuojame su jais apie tam tikrus kultūrinius įpročius arba, pavyzdžiui, e, tam tikras religinės tradicijas, e, tai nuomonės kai kuriais atvejais išsiskiria ir turime atvirai šias problemas aptarti, todėl mūsų pareiga Libė komitete yra iškelti į dienos šviesą su etika susijusius e, aspektus ir atkreipti visų partnerių dėmesį į juos. Pavyzdžiui, JAV prieš dviejus metus e, buvo priimtas e, tam tikras sprendimas įsteigti visose technikos universitetuose, įsteigti atskirus institutus, kurie būtų atsakingi už etikos aspektų mokymą. Tai yra labai svarbu ir galutinėme pranešimo e, aspekte mes taip pat turime atkreipti dėmesį į tai ir kelti klausimą, kaip e, etikos aspektų reikėtų mokyti ir Europos universitetuose, taigi nekantrai laukiu tolimesnių diskusijų šiais klausimais. Iš tiesų šie klausimai yra esminės svarbos su etika ir privatumu susiję dalykai. Ačiū. Kitimus galima teikti iki lapkričio 8 dienos ir dėkojame taip pat komisijai. Dabar galime pereiti prie šešto darbo atvarkės klausimo, kuris yra šiek tiek kitokio pobūdžio. Šešilkiengė dabar pristatys savo pranešimo projektą susijusi su Europos e, emigracijos kontaktinio pareigūnų tinklo steigimu. Šešil, jeigu esate pasiruošusi, tai suteiksiu Jums dabar ir žodį pristatyti savo pranešimą, prašau. Ačiū, Klodai. Norėčiau padėkoti e, komisijai už e, e, pasiūlymą pakeisti reglamentą. Noriu pasinaudoti visų suteiktų laikų, kad pristatyčiau mm, pagrindinius pakeitimus tekste. Na, mes žinome, kad tai nėra naujas dalykas kalbant apie migracijos ryšių pareigūnų tinklą. Tai pradėta yra 2004 metais, tada patvirtintas reglamentas yra 2008 įtrauktos, įtrauktos agentūros, dabar vėl siūloma vėl keisti komisiją, siūlo geriau koordinuoti migracijos ryšių pareigūnų darbą, kad jie dirbtų na, veiks, veiksmingiau ir uh, bandoma yra standartizuoti e, viską. E, siekiama, kad būtų vieninga apibrieštis imigracijos ryšio pareigūnų ir e, valstybėse narėse ir agentūrose. Tai yra pareigūnas žemasi į trečiasias šalis, atsakingas už imigracijos klausimus ir aš siūlau išplėsti komisijos teikiamą sąrašą, kad būtų apimti visi migracijos reiškinio komponentai, tai numatomos yra ryšio pareigūnų funkcijos ir aš čia siūlau detaliau nurodyti, ypač kalbant apie ryšius su trečiosiom šalim, aš atraukiau savivaldos institucijos pilietinės visuomenės organizacijas. Na, o kalbant apie jų funkciją susijusią su informacijos rinkimu ir tvarkymu, ryšių pareigūnams tenka ir einamoji e, veikla trečiose šalise ir labai svarbu stiprinti bendradarbiavimą su trečiosiam šalim. Taip pat reikia tenkinti e, tam, e, tam tikrą informacijos poreikį, prisidant prie imigracijos politikos formavimo. Taip pat nurodžiau, kokia informacija turi būti teikiama konkrečiai apie migrantų lytį, am, amžių, na, taip pat darau nuorodą į, į stebėseną, pagrindinės teisės, joms daugiausia dėmesio skirčiau, skiriau pateikiau daugą apirepinti pakeitimą dėl to. Ten nurodoma yra, kad ryšių pareigūnų funkcijos turi būti vykdomos taip, kad būtų užtikrinamos visos teisės, ypač labiausiai pažeidžiamų asmenų. Jei ryšių pareigūnai paskirti valstybinių narių neturi reikiamų kompetencijos, jie, jie turi dalyvauti mokymuose susijusiuose su pagrindiniam teisėm, ypač vaikų moterų ir iš jų pareigūnų e, tinkluose turi e, dirbti ir ekspertai ekspertai užsiemantis su nepilnamečių e, apsauga kitų pažeidžiamų asmenių. Taip pat numačiau ir galimybę parlamentui kaip bendrateisė kūrinkui turėti savo atstovą E, posėdžiuose stebėtojo teisėm ir tikiuosi, kad valstybės narės ir komisija tam neprieštaraus. Taip pat pasiūliau, kad e, parlamentas e, būtų informuotas apie prioritetus ir užduotis dviejų metų darbo programoje, nes tai, tai yra svarbu, galvojant apie um, išteklius taip pat. Parlamentas turi būti informuotas apie tai. Na, konstruktyvę dvasę dirbame su šešėliniais pranešėjais ir toliau turbūt taip dirbsime ir a, tikimės, kad šitas komisijos pasiūlymas bus patvirtinas kaip įmanoma greičiau. Ačiū. Cecil dabar žodžiu šešėliniam pranešėjam. EPP frakcijos vardu Alessandra Musolini. Ačiū pirmininkė. Esu tai minėjusi anksčiau. Manau, kad e, mintis yra gera. Tai yra e, mintis e, sukurti tokią funkciją, tai yra, kad būtų imigracijos ryšių pareigūnai. Taip pat sutinku su tuo e, ir kad atsirado nuoroda į e, pilietinės visuomenės organizacijas. Tai e, padės stiprinti sistemą, bet yra ir kai kas pavojingo. Pranešėjos projekte viskas suformuoluota e, taip, kad tar, tarsi netenka prasmės migracijos ryšio pareigūnai. Iš tiesų, e, jie turi užsimti pagrindinių teisų apsaugą ir iš tiesų komisijos pasiūlyme jų yra kalbama apie tai, kad turi būti laikomasi pagrindinių teisų. Tačiau tas e, nuolatinės teisų minėjimas ir tai, kad išbraukti ryšių, migracijos ryšių pareigūnų tik, tikslai. E, dėl to visą tai tarsi netenka prasmės, nes dabar atrodo taip, kad jie bus atsakingi už pagrindinių teisių apsaugą, o ne už uh, migraciją. Na, e, šaltiniai tie patys yra, tai yra pareigūnai iš e, valstybių narių, iš, agen, iš agentūrai pakeisime jų funkciją. Jei jie taps kažkuo, tai e, kuo neturi būti pagal pradinį sumanimą, tai turės įtakos ir valstybių narių um, suverenumui ir subsidiarumo principą. Uh, pažeis pagrindinių teisų apsauga reiškia, kad e, tas nuolatinės e, tų teisių e, kartojimas tarsi susilpnina viską, kiek kartų tai reikėtų kartoti, nes mintis buvo tokia, kad šie pareigūnai bus uh, nedirbs europiniam lygmenį, bet pranešėja tarsi dabar keičia jų funkciją, paverčia juos kažkuo tai, ko jie iš pat pradžių net, pagal pradinį sumanimą ir neturėjo būti. Ačiū. Kitų šešinių pranešėjų konkrečiai dėkuoja nėra. E, tiksliau, guo atstovai dabar Marijai Kristin Veržė, suteiksiu žodį. Ar jūs norite pasakyti Natalį? dar vardu. E, jeigu nieko prieš, tai Sofija vietoje Natali Grisbek pasakys. Natali Grisbek mūsų šešėlinė panašiai paprašė, kad perskaičiau jos nuomonę prancūziškai paskaitysiu. Atsiprašau, kad negaliu dalyvauti posėdėje. E, dėkoju kolegiai Sofitai Raman e, už tai, kad ji pristatys mano mintis. Ačiū Cecil Kiengė e, už darbą analizuojant komisijos pasiūlymą. Aš pritariu Cecilijui pasiūlymą siūlymams, nes jie sustiprins, užtikrins papildomą apsaugą pagrindinių teisių. Aš taip pat, e, kadangi esu atsakinga už vaiko teisų apsaugą, e, patenkinta esu, kad yra atitinkamos e, nuostatos. Dėl to ir aš pateikiau pakeitimą savo vardu apie tai, tai yra pakeitimas numeris 29. Taip pat noriu pasakyti, kad mes turime vaidinti svarbu vaidmenį ES migracijos politiką, taip pat bendraujant su trečiosiomis šalimis, stebėdami, e, kaip gerimo šios teisės trečiosiose šalyse. Dėl to 24 pakeitimas, man atrodo, yra labai svarbu. Uh, svarbus. E, jau apie tai buvo e, kalbama per pirmą šešėlinių pranešėjų sustikimą. Taip pat reikia kalbėti apie papildomą mechanizmą, kuris e, leistų valstybėms narėms keistis duomenėmis, kurias surinks ryšių palaikymo pareigūnai. Reikia kelti klausimą, ar pakankamai aiškus tekstas šio požiūriu. Taip pat reikia, kad informacijos keitimas keitimosi mechanizmas netaptų tik tai tuščių reikalų. Reikia, kad valstybės narės rimtai žytų į tai ir kad iš tikrųjų keistusi duomenimis. Dar kartą dėkuoju pranešėjai už darbą ir tikiuosi, kad mes e, dirbsime, glaudžiai bendradarbiausime ir kaip galima greičiau e, priimsime sprendimą šiuo klausimu. Dėkuoju. Dėkuoju, Sofi. Dabar Mazly Kristin. Dėkuoju, gerbimas pirminkė. Aš savo ruoštų norėčiau padėkoti kolegijai Sisil, kadangi aš beveik su viskuo sutinku, jeigu žiūrėsime jos pasiūlymus ir pakeitimus. Manau, kad e, šis klausimas ir komisijos žingsniai, jeigu teisingai aš viską suprantu, siekia įtvirtinti ger, kaip galima geresnį holistinį požiūrį į migraciją. Uh, migracijos e, procesus. Ir 2015-2016 metai yra tarsi metai, iš kur mes galime pasimokyti ir e, savo migracijos politiką kurti, galvodami apie tų metų įvykius. Bet než... reikia galbūt apie šalis, e, kurios kelia problemas, kurios yra viduržėmėros pietinėje pusėje. Ir e, taip pat e, reikia mm, kalbėti apie valstybės narės ir e, leidimus ilgalaikius. Noriu pasakyti, kad ukrainiečiai pirmieji galėjo naudotis buvimo teisę suteikta pagal tas nuostatas. Ir pernai 62 tūkstančiai asmenų naudojosi tokią teisę. Ir aš nežinau, tiksliau, 500 tūkstančių žmonių pasinaudojo tokią teisę ir ar tai nėra per didelis e, srautas, kokie, kokių kitų šalių atstovai pasinaudojo panašiomis teisėmis. Aš esu pateikusi pakeitimą, kuris siekia užtikrinti geresnę pusiausvyrą ir mes turime kalbėti apie uh, pirmiausiai tą nereguliarią e, migraciją iš pietų. Ir jeigu Cecil pateikė pakeitimą atitinkamą, tai aš džiaugiuosi tuo. Uh, Noriu pasakyti, kad taip pat mes e, galėtume palyginti šalis, kurioms numatytos teisėto, teisinės teisėtos galimybės. E, kalbu pavyzdžiui apie Ukrainą ir džiaugiuosi, kad ukrainiečiai gali atvykti į Lenkiją ir dirbti, nes e, nemažas procentas žmonių, kurie E, naudojasi tą teisę, atvyksta dirbti ir 84 procentai vyksta e, į Lenkiją dirbti. Taigi mes galime palyginti pietinės e, viduržėmio jūros šalis ir, pavyzdžiui, Ukrainą, kuri taikomos atitinkamos sąlygos. Mes taip pat turėtume nepamiršti išvykti rinkimų. 60 tūkstančių ukrainiečių atvykę yra 500 tūkstančių ukrainiečių yra atvykę į Lenkiją. Žinome, kad dabar toje šalyje yra maždaug milijonas ukrainiečių. Mes turime e, taikyti globalų požiūrį ir galbūt tam tikri palyginimai mums būtų naudingi. Dar pasimečiau tarp savo užrašų, bet noriu paklausti dėl pakeitimų pateiktusis ir dėl ateities planų o, keliavimo, susijusiu su keliavimu, kelionėmis ir aš norėčiau pasitikslinti kai ko. Ir manau, kad mes turėtume e, rinkti duomenis, bet anonimiškai tą daryti. Mums gali reikėti e, prireikti tų duomenų, palaikant dialogą su trečiosiomis šalimis ir turime akcentuoti tai, kad kai kurios trečiosios šalys e, gerbė pagrindinės teisės, įskaitant žmogaus teisės, kitos ne, ir bendarbiavimas, e, sustiprintas bendravimas ir dialogas turėtų apimti ir tuos klausimus. Mes turėtume stiprinti dialogą ir bendradarbiavimą su tam tikromis šalimis, ypač migracijos srityje, kad suvoktume, kokios yra migracijos priežastys ir šioje srityje mums kyla tam tikrų problemų, reikia apie tai pagalvoti ir reikia uh, pamastyti, pagalvoti apie srautus, kurie uh, kyla iš šių šalių. Ar norite, ar komisija ką nors pasakyti prieš pradant kalbėti pranešėjai? Trumpai. Dėkoju, pirmininkė. Klausiu vertimo į prancūzų kalbą, dėl to šiek tiek uždėlsiu. Manau, kad komisijai buvo pateiktas klausimas apie tai, kaip bus reikalavima, kad būtų keičiamas informacija platformoje kaip tai atsispindi tekste. Mes manome, kad penktas straipsnis e, formuluotė ir žodis shell neužtikrina užtikrina pakankamai garantijų, bet e, taip pat komisija nemato problemų, kad aiškiai būtų raginamos valstybės narės keistis informaciją platformoje. Dėkoju už atsakymą, Cecil, ar norite apibendrinti diskusiją, prašau. Dėkuoju. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms, e, kurie kalbėjo. E, toliau rengsime taip pat susitikimų, kuriuose aptarsime šios klausimus, analizuosime pateiktus pasiūlymus. Norėčiau vieną dalyką paminėti konkrečiai žmogaus teisės. Tai, kas yra dokumente, bent jau e, tikslas nekeisti funkcijų ryšių palaikymo pareigūnų. E, paprasčiausiai žmogaus teisės negali būti skirtos nuo migracijos kaip reiškinio. Mes turime sustiprinti žmogaus teisų aspektą e, migracijos kontekste galima e, pastebėti, kad komisijos versijoje apie žmogus teisės kalbama tik konstatuojamoje dalyje, dėl to reikėtų labiau akcentuoti, mano nuomonė, šį klausimą, bet šiaip mes siekime išlaikyti dabartinės funkcijas e, tų pareigūnų. Ir prie migracijos paramos e, biuras, kad neatsidubliuotų funkcijos komisija turėtų tiksliai apibriežti, kas už ką yra atsakingas kol kas mm, šioje agentūroje nėra daug labai darbuotojų ir jie negali apimti visų teritorijų. Prieglopščio paramos mm, biure. Ir aš džiaugiuosi Alde indėliu siekiant sustiprinti nepilnamečių apsaugą, reikia apsaugoti šiaip visus e, pažeidžiamus žmonės, pirmiausia, nepilnamečius e, moteris. Taip pat Kristin kalbėjo apie judėjimus, judumą. Mano pakeitimais e, siekiama atkreipti dėmesį į tam tikrus dalykus. Pavyzdžiui, žmonės atvyksta į Gades ir ten um, tarsi įstringa reikėtų pasižiūrėti į tai, kur galėtų žmonės keliauti, ar jie atvyksta į ES, ar galbūt atsiras koks nors globalus mechanizmas, gal atsiras ir kitų vietų, kur galėtų vykti žmonės. Manau, kad būtų įdomu taip pat įsiaiškinti, kur žmonės norėtų vykti. Bet ateityje eh, per kitus sutikimus dar pakalbėsime apie tai konkrečiau reikia atitinkamų nuostatų, kad būtų užtikrinta, jog žmonės neįstriktų kažkurioje šalyje. Dėkui, Sesil, už darbą, taip pat šešėlėms panešėjams. Lapkričio 19 terminas pateikti pakeitimams. Ačiū dar kartą už jūsų visą darbą. Kitas Darbo tvarkės klausimas dabar galėtų būti pradėtas svarstyti, jeigu pranešėjas sutiktų tą padaryti dėl e, vizų informacinės sistemos reformos, jeigu Karlas esi pasiruošęs, tai dabar steiksiu žodį tau. Pristatyti savo pranešimų projektą. Ačiū pirmininkai, kalbėsiu portugališkai. Na, neverta kartoti, kad Schengeno erdvė ir laisvas asmenų judėjimas e, yra priskirtini prie didžiausių ES pasiekimų. Čia mums yra labai svarbu užtikrinti saugumą e, bendroje, bendro sienų erdvėje, užtikrinti E, saugumo struktūrų, policijos struktūrų bendarbiavimo. Tam mums reikia taip pat ir bendros vizų politikos, e, tam, kad žmonės galėtų legaliai atvykti Europos Sąjungą e, studijų ar turizmo ar asmeninių kelionių tikslais. Vizų informacinė sistema. E, ir e, yra e, skiriama tokioms vizoms e, išduoti tam, kad būtų užkirstas kelias pasirinkti pačias tinkamiausias, palankiausias vizų išdavimo sąlygas, kad būtų užtikrinta pasienio kontrolė. Šią sistemą galima pasinaudoti valstybių narių užsienio atstovybėse ir prie išorinės ES sienos. Smekais metais vien buvo išduota 16 milijonų vizų atvykti ES, tačiau ES atvyksta ne tik turistai, tačiau taip pat ir studentai, darbuotojai, verslininkai, mokslininkai arba savo artimuosius lankantis asmenys ir tie asmenys nėra įtraukiami į vizų informacinės sistemos duomenų bazės arba į panašių saugumo sistemų. 17 metais Eurostato duomenimis milijonas asmenų atvyko į Europą dirbti. 180 tūkstančių lankė savo šeimos narius, taip pat tūkstančiai studentų atvyko į ES, jie taip pat naudojasi laisvo judėjimo galimybę, tačiau nėra registruojami ne vienoje duomenų bazėje. Veikiančia ES prieš kurį laiką Ana Gomes kritikavo davimasias aukso vizas, kurias išduoda investuotojams trys valstybės narės. Jos taip pat nėra registruojamos vizų informacinė sistema kitose sistemose. E, Stemsis, pavyzdžiui, Schengen erdvės informacinėje sistemoje. Jos taip pat nėra registruojamos. Po reformos viskas turėtų pasikeisti. Pavyzdžiui, jeigu kanadietis norėtų atvykti į Europą, nepriklausomai nuo to, kur jis ketintų įsikurti, jo viza bus registruojama ateityje vizų informacinėje sistemoje. Jeigu jis, pavyzdžiui, norėtų įsikurti Belgijoje, tai duomenys apie jį vis tiek būtų išsaugojami vizų informacinėje sistemoje, tokiu būdu būtų užtikrinta galimybė laisvai judėti viso ES teritorijoje. Čia tokiu būdu vizų uždavimo sistemai būtų suteikta tam tikra saugumo politikos dimensiją. Galbūt ateitie galėtų taip atsitikti, kad turistai norėtų įsikurti ES atvykę ir tam, kad nereikėtų jų nuolat kontroliuoti, mes turėtume pasirūpinti tuo, kad visų vizų išdavimas jiems įvyktų automatiškai. Ir kad būtų užtikrinta saugumo politikos kontrolė iš ankstinė, žinoma, nepažeidžiant pagrindinių teisų. Tačiau tinkamuose e, teisės aktų nuostatose turime numatyti galimybę atlikti ir vykdyti ir betarpišką kontrolę, nepažeidžiant asmenų privatumą ir e, visose valstybės narėse įsteigti atitinkamą už šios klausimus atsakinga institucija, kuri pasirūpintų išsame patikrą prieš išduodant vizą. Nebūtų prasminga, kaip siūlo komisija ilgą laiką e, gyvenantiems asmenims jų atžvilgių taikyti tą kontrolę jau po kurio laiko, būtina užtikrinti atitinkamą kontrolę ex ante. taikant tinkamus reikalavimus tiek vizų išdavimo sistemai, tiek Schengeno informaciniai sistemai um, būtina užtikrinti galimybę keistis ir palyginti duomenis tarp šių dviejų duomenų banko. Tai reiškia, kad vizų išdavimo sistemoje turėtų būti galima pakankamai greitai reaguoti į pasikeitusią situaciją, todėl turime numatyti galimybę <clears throat> pagreitinti duomenų apdorojimas. Šiuo metu duomenys yra saugomi centralizuotai, tačiau uh, vis dažniau susidurime su įvairiais išpoliais interneto erdvėje, todėl privalome numatyti atitinkamas apsisaugojimo galimybės. Iki šiol tuo turėdavo rūpintis valstybės narės, dabar tinkama privaloma sistema turėtų būti numatyta visoms e, valstybėms narėms, tai pasakytina ir e, e, apie EULIASA agentūrai, kuri atsakinga už šios klausimus visoje ES teritorijoje. Turime imtis intensyvesnių veiksmų šioje srityje komisija tačiau nėra numačiusi jokių terminų, taip pat nėra numačiusi netgi reformos įgyvendinimo galutinio termino. Aš manau, kad tai nepriimtina, pasisakau už tai, kad parlamentui būtų suteiktos papildomos kontroliavimo funkcijos ir numatyta atitinkama komisijos atskaitomybė. Taip pat aš siūlau dviejų metų įgyvendinimo e, terminą, priešingai e, nei šiuo metu e, siūlo komisija nenumatydama jokio įgyvendinimo termino. Taigi tiek būtų svarbiausių pasiūlymų, kuriuos įtraukiau į savo pranešimą ir aš tikiuosi, kad kartu su šešėliais pranešėjais ir kitais kolegomis mes sugebėsime uh, parengti galutinį pranešimo tekstą. Žinoma, mes puikiai suprantame, kad e, privalome greitai baigti dėrybas dar iki šios kadencijos pabaigos. Techninio pobūdžio susitikimai jau yra įvykę su komisija ir pagrindinių teisų agentūra lapkričio 20 dieną. Taip pat vyks pirmasis šešėlinių pranešėjų posėdis. Ačiū uždėmesi. Ačiū Karlas. Šitama iš tiesų yra svarbi. Žodį dabar steiksime šešėlinius pranešėjams. Birgit Šipil, Peter Lyzė pavados. Noriu pirmiausia padėkoti komisijai už pateiktą pasiūlymą ir pranešėjai ponai Kaelio. Tai iš tiesų yra labai geras atspirties taškas tolimesnėms diskusijoms, kadangi mūsų šiandien pranešėjas Petris Nidermilleris negali dalyvauti posėdį. Paminėsiu tik kai kurias svarbiausius aspektus. Mums kyla tam tikrų abejonių dėl <clears throat> būtinumo ir proporcingumo <clears throat> principo laikymosi, įtraukiant atitinkamus e, asmenys, kuriems yra išduoti nuolatinį leidimą gyventi į vizų informacinę sistemą. E, taip pat nėra numatytas, e, tinkam, numatyta tinkama apskundimo sistema mes teiksime tinkamus pakeitimų pasiūlymus, kad būtų tinkamiau sprendžiami šie klausimai. Čia mes konstruktyviai vertiname teikimą pasiūlymą, ketiname konstruktyviai bendradarbiauti su pranešėju ir ieškoti sprendimų ginčytiniams klausimams. Ačiū. Pane Veržet. Ana Gomes, visgi prašom. Like well. Ačiū. Norėčiau padėkoti pranešėjai. Na, pasiūlymai rodo, kad puikiai atliktas e, parengiamasis e, darbas Šengeno grupėje. Man teko garbė taip pat dalyvauti jos darbe. E, Susidūrėjau didelio susidomėjimo pastebėjau, kad e, teikėte pasiūlymų dėl vizų. Manau, kad e, e, na, būtina užtikrinti saugumą, lygybę ir uh, užtikrinti domenų pateikimą, bet dėl auksinių vizų. Kai kurios valstybės narės teikia tokias vizas, bet taip pat taiko ir šeimų susijungimo sistema. Tai šeimos atvyksta taip pat pagal auksinę vizą. Tokiu būdu susijungia šeimos. Ar tai taip pat turėtų būti įtraukta jūsų pasiūlymą? ir daro. Stebėsenos, šiandienos stebėsenos grupėje atkreipiam dėmesį vieną aspektą. Yra sunkumų su nacionaliniam e, vizom. E, komisija net ir statistinių domenų netikrina kaip e, pavyzdžiui Maltos ir e, Libijos atveju. E, Malta uždarė savo ambasadą Libijoje, bet ir toliau taikė tą pačią sistemą, pagal kurią pradavinėjo nacionalinės vizas. Su Maltos viza Nes e, gali sėsti į keltą ir kitą dieną būti bet kurioje Šengeno zonos vietoje. E, tai e, kelia ir problemų ir saugumo prasme, bet net ir statistiniai duomenys nėra tikrinami. Tai ką jūs siūlytumėt vat, štai tokios situacijos atveju? Niekas daugiau žodžio neprašo, tai Karlas galbūt norėtų, norėtume apibendrinti. Uh, Atsiprašau, visgi komisijai nesuteikiu žodžio, ar norėtumėt ką pridurti. Ačiū, laba diena, labai ačiū pranešėjai, ačiū parlamento nariams, dirbusiam su komisijos pasiūlymu šio klausimu. Na, vis e, yra e, labai svarbi priemonė valstybėm narėm gyvenant mūsų vizų politiką. Apie 16 milijonų šengeno vizų išduodama kasmet, e, tai apie milijonas operacijų sistemoje. Ir komisija visgi mano, kad ir, ir galima ir reikia toliau tobulinti šitą sistemą. Toks pasiūlymo ir tikslas yra ETS ir vis sistemos. Uh, užtikrins e, e, tinkamą e, patekrą sienų kirtimų. Aišku, reikia užtikrinti saveikumą plėtojant šitą sistemą, kaip tik tai dabar tai aptariame trišalių dėrybų komitete, komitete saveikumo požiūrio visi elementai turi veikti darniai. Komisija džiaugiasi tai, kad pranešėjas remia tai, kad ilgalaikės vizos, leidimai gyventi būtų e, įtraukiami ir e, turi būti laikomasi ilgalaikio požiūrio, tikrinant e, šitos dokumentus. Šitie klausimai aptariami ir trišalių dėrybų atveju ir aišku, na, lauksime diskusijų trišaliuose dėrybose, kad toliau būtų galima plėtoti šitos klausimus. Ačiū, Karlas, jūsų apibendrinimą. Ačiū pirmininkė, ačiū kolegos, ačiū už puikų bendradarbiavimą. Dirbant su šiuo svarbiu dokumentu. Dėl užduotų klausimų Na, projekte jau yra įtraukti tam tikri e, pakeitimai, kuriuos teikiu e, dėl komisijos siūlymo, kad būtų įtraukta šiame. Ana, Ana Gomes uždavė klausimą. Ta, į tą atsakymas yra mano parengtam projekte. E, toliau dėl statistikos ir nacionalinio vizo. Ketiname priversti valstybės narės tikrinti sistemą. A, remiantis saugumo sumetimu, išduodant e, tokias vizas. Ir dabar kaip tik tai gilinamės į tai, kai tai būtų galima traukti į reglamentą. Ir tikiuosi, kad nereikės kovoti dėl to su taryba. Uh, Kadangi įsigilinusi problemos esmę, visi suvokia, kad iš tiesų neprasminga, neprasminga yra e, tikrinti po to, kai viza išduota ir e, tikslinga tai būtų daryti prieš tai. Ir e, tai taip pat yra mano parengtam projekte. Ir tikiuosi jūsų paramos. Carlos, is, um, again, the, the Ačiū. Karlos, tai iš tiesų. Uh, na, mūsų komiteto darbe turbūt svarbiausias dalykas yra pakeitimus galima teikti iki 13 lapkričio, tai naujas terminas. Pirma buvo lapkričio 9. Dar kartą ačiū pranešėjai, pasisakysiam kolegom. Galime eiti toliau. Aštuntas darbo atvarkės klausimas. E, šiek tiek anksčiau prieėmė prie šito klausimo, tik norėčiau sužinoti, ar pranešėjas e, Denis Dejong neprieštarautų, kad e, dabar pradėtume svarstyti šitą klausimą, nes popietė ilgai yra, bet gan sparčiai stumėmės į priekį, tai sutikus pranešėjai galime eikti prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai yra nuomonės projektas dėl pagrindinių teisų hartijos įgyvendinimo. Yra pranešėjas e, Dejong pristatys parengtą nuomonės projektą. Prašom. Dėkuoju, pirmininkė. Turiu pasakyti, kad šioje nuomonėje Galbūt kitaip kalbu negu įprasnės charakteristikos. Ši nuomonė gana mm, trumpa. E, tai yra susijęs su turiniu. Ir dar kitas dalykas, pagrindinis komitetas labai daug dirba šioje srityje. AFKO jau seniai užsimašio klausimą, yra daug darbo dokumentų parengta. Aš labai sudomėjęs viskas seku Dėl kompetencijos ribų aišku yra tai, kad e, tai nesusijęs su Hartijos gyvenimu valstybėse narėse, bet ES institucijose ir struktūrose. Aš būtent į tai ir gilinausi, į pastaruosius klausimus. Taip pat bandau laikytis e, konstitucinių reikalų komiteto nuomonės. Žinome, kad atliktas jų yra labai įdomus tyrimas apie sritis, kurios galbūt netaip ryškiai yra nuš... paprastai nušviečiamos kaip kitos. Ir pranešėjas yra pateikęs daug. Pranešė yra pateikusi daug darbo dokumentų ir yra kitos uh, kiti dokumentai, Europos socialinė hartija, e, žmogaus teisų konvencija ES, taigi panašus dokumentai į pagrindinį teisų hartiją. Dar vienas dalykas - ryšys tarp hartijos, jos e, poveikio ir socialinės ekonominės valdysenos, pavyzdžiui. Labai e, nemažai tyrimo medžiagoje yra detalių apie tai, užsakytoje AFKO. Taip pat e, agentūros, e, tai kaip jos įgyvendina hartį ir e, kitas dalykas, jeigu žmonės, verslas nukenčia dėl pagrindinių teisių pažeidimo, kaip, kokios yra galimybės apskūsti. Dar vienas dalykas - ES lėšos, bet žinau, kad šis klausimas taip pat AFKO yra aptartas, taigi aš apie tai nekalbu. Esu parengęs e, pat savo, pra, savo nuomonėje nemažai pakeitimų ir raginu kitus šešėlius panašius tą daryti, nes tikrai e, galima kur kas daugiau pasakyti pasiūlymus, negu kad aš penkiose pastraipose išdėščiau. Aš kalbu apie tai, kad reikia e, vertinti poveikį žmogaus teisėms ne tik teisėkros pasiūlymų, kartais tai daroma, kartais ne, bet reikia, kad sistemiškai būtų daroma. Taip pat dėl tarptautinių susitarimų labai dažnai pasigendame sistemiško tikro požiūrio vertinant e, poveikį pagrindiniams teisėms dėl agentūrų, galime žengti kur kas toliau, negu kad aš savo nuomonėje kalbu Pagrindinių teisų agentūra, man regis, yra rekomendavusi tam tikrų dalykų, galbūt reikėtų sprendimo ar reglamento, kai kuriamos agentūros ar peržiūrimas statusas, reikia vertinti, ar laikomasi hartijos nuostatų. Ir agentūros ne tik tos, kurias aš miniu konkrečiai, turi turėti specialią sistemą E, įtvirtinant pagrindinės teisės. E, tai yra tik pradžia, aš manau, kad vėliau nuomonė taps kur kas platesnė išsamesnė negu ta, kurią aš jums šiandien pristačiau. Dėkuoju, ponė Dejong. Aš galbūt taip negrabiai E, pasakiau pradžioje, kad tai susijęs su Hartijos gyvenimu Europos Sąjungoje. Iš tikrųjų reikėjo paminėti institucinę struktūrą Europos Sąjungos, sistemą institucinę. Net ir man yra labai įdomu. Aš kartais e, labai reiškiu dėl entuzijasmą dėl paprastų dalykų, bet e, institucinė sistema yra iš tikrųjų siauresnis klausimas negu Europos Sąjunga. Tai yra institucinis klausimas, už tai e, suprantame, kodėl Konstitucinių reikalų komitetas užsima e, šiuo klausimu. Aišku, mums senti nuomonė nėra lengva, bet jūs tą padarėte labai gerai, labai ačiū. Tikrai e, tikiuosi, kad tai bus dar viena labai gera, palanki nuomonė. E, Norėčiau paklausti, dar kas nors norite pasakyti, Roberta Metzola. Dėkuoju, aš e, keičiu mūsų šešėlinę pranešėją. Barbara Matera, ji paliko, perdavė man savo užrašus. Barbara dėkoja ponui Dejong už nuomonę. AFKO pranešimas dar kol kas nėra parengtas, dėl to matome tik darbo dokumentą gyvenimo pranešimas įvertins e, hartijos kaip pirminės teisės šaltinio poveikį ir e, bus vertinta, kaip institucijos ir struktūros e, taiko šią hartiją Europos Sąjungos parlamentas turi būti sergėtojas e, Hartijos gyvenimo ir mūsų komitetas vaidina labai svarbu vaidmenį. E, Vadovaujamės taip pat sutarties nuostatomis ir Barbara norėtų dvi šalių pagrindų aptarti kai kurias nuostatas su pranešėju. EPP teiks savo pakeitimus tam, kad tekstas būtų šiek tiek e, labiau subalansuotas, kad atsiras, sustiprintos būtų tam tikros nuomonės ir dėl e, sąlygų taikymo e, daugiametėje finansinėje programoje e, Seimo su Hartija. Mes pateiksime savo nuomonę, manome, kad to nereikėtų. Dėkoju, kad pristatė apie pašešėlinės pranešėjus ponios Pateros mintis. Niekas nenori pasakyti. Ar jūs norite socialistų? vardu Birgit vietoj Alon Bonfoy kolegės. Labai e, atsiprašo mūsų kolegė Kristina dėl to, kad negalėjo atvykti, nes nenumatytas susitikimas surinktas Paryžiuje. Ir aš perskaitysiu jos e, pastebėjimus. Kristina pirmiausiai dėkoja pranešėjai mūsų, ponui Dejonk, už jo gerą darbą ji sutinka su jo socialiniu ekonominiu vertinimu ir reikia e, užtikrinti, kad ekonominė ES valdymo sistema atsispindėtų socialiniai hartijos elementai. Bet tokie dalykai kaip švietimas, socialinė apsauga, tokie dalykai kaip švietimas ir socialinė apsauga yra labai svarbus ir reikia juos atsižvelgti. Taip pat pritariu pranešėjui dėl to, kad reikia uh, E, paspartinti darybas dėl ES prisijungimo prie e, žmogaus teisų konvencijos. Reikia daug dėmesio skirti ir tam, kaip valstybės narės įgyvendina hartiją. 51 straipsnis teigia, kad hartija e, taikoma tik įgyvendinant ES teisę, tačiau daugelis teismo sprendimų taip pat precedento Taip pat teismų praktika rodo, kad valstybės narės turi geriau įgyvendinti pagrindinės teisės. Paskutinis aspektas. Aš taip pat e, manau, kad hart Hartija numato tam tikrų pozityvių prievolių, tai reiškia didesnį aktyvumą įgyvendant ir užtikrinant žmogaus teisės. Reikia iš karto pradėti veikti, kai iškyla pavojus žmogu, teisėms pagrindinėms. Tai yra techninis klausimas, bet mes turėtume pasinaudoti galimybę ir siūsti stiprų politinį signalą. Luksemburgė prieš keletą savaičių sutiko teisingumo ministrą ir Lenkija užblokavo tarybos išvadas dėl žmogaus teisų padėties Europos Sąjungoje tai buvo padaryta pirmą kartą. Tai beprecedentinis įvykis mūsų hartija ir pagrindinės vertybės e, dabar yra užsipuolamos. Turime dirbti toliau kartu su pranešėju ir šešėliniais pranešėjais. Pana Dejongui paskutinis žodis. Nekantri laukiu pakeitimų. Galbūt jūs žinote, kada baigėsi jų teikimo terminas. Man atrodo, kad tai atsitiks labai greitai. Lapkričio 12 diena. 17 valanda. Man už tai moka tokį didelį atlyginimą, kad aš pasakyčiau, kad baigėsi pakeitimų teikimo terminas. Lapkričio 12-17 valanda kadangi artėja kadencijos pabaiga, vis e, mažiau narių dalyvauja posėdžius, tačiau labai esu dėkingas koordinatoriams ir kitiems e, nariams, e, kurie uh, savo darbą atlieka tinkamai, taip pat kaip ir jų padėjėjai bei komiteto sekretariatas, nes be jų uh, indėlio mes tikrai nesugebėtume tinkamų laikų sureaguoti į terminus ir pateikti savo nuomonės bei renkti pranešimų projektus. Barbara Noland, komisijos atstovė, šią temą norėtų pasisakyti, prašau. Mes taip pat palankiai vertame šią nuomonę. Norime padėkoti pranešėjui, ponui Dejongui. Ir mūsų tikslas yra toks pat, kad Hartija taptų žinomesnė, plačiau taikoma ES, ES institucijų, taip pat valstybėse narėse, pilietinėje visuomenėje. Noriu pasakyti, kad ledai pajudėjo dėl konvencijos. Vyksta diskusijos tarybos darbo grupėje siekiant pažangos šioje srityje taip pat, tai bent jau viena gera žinia, kurią galime pasidalinti šiandien ir nekantri laukiame brandesnės nuomonės versijos. Ačiū panai Dejungui, ačiū Barbarai Naujant. Taigi pakeitimų teikimo terminas baigės lapkričio 12 dieną. Ačiū kolegams. Dabar siūlau skelbti pertrauką iki 17.45 minučių, kuomet prasidės balsavimai. What is it, Rebecca?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 Oh, sorry. <laughs> Didn't need to give anyone a, a shock. Uh, colleagues, uh, we uh, beginning the vote. Kolegos, pradėsime balsavimus. Nesvarbu, kad ne visi dar susirinkę. Vyks keturi balsavimai ir vienas papildomas balsavimas dėl E, narkotinių medžiagų kontrolės agentūros iš anksto atsiprašau už tai, kad kai kurie balsavimai užtruks ilgai. Dalį balsavimų perkelsime į ketvirtadienį, nepaisant to, kad ketvirtadienį dalis didžių frakcijos narių negalės dalyvauti posėdėje, iš anksto už tai atsiprašau, tačiau bendromis pastangomis sugebėsime, kaip manoma, greičiau šios balsavimus įveikti. Na ir kitą savaitę Strasbūrė e, balsavimų nebus, tai yra santykinai gera žinia. Taigi pradėkime nuo pirmojo balsavimo. Pranešėjo salėje nėra, tačiau balsuosime dėl lybės nuomonės dėl Europos socialinio fondo kadangi žitumo komitete buvo patvirtinęs pakankamai trumpas tvarkaraštis, tai reikia mums spėriai stumtis į priekį ir noriu už tai padėkoti pranešėjams, šešėliams pranešėjams, nors pranešėjai nėra, tačiau e, tai yra pranešėjai, pagrindinė nėra šešėlė pranešėjai, tačiau yra salė. Aš E, jau galima balsuosiu pakeldama ranką, nes e, pamiršau atsinešti kortelę. Okay, could I make a suggestion, Maita, given that one, you've got the most troublesome vote? Maita, ar galėtumėte pasirūpinti, kad kas nors atneštų jūsų kortelę, kad mažiau sumaišties būtų, o per tą laiką, kol jūsų kortelė keliaus į posėdžių salę, mes E, pasižymėsime, kaip jūs balsuojate keldama ranką arba kitaip nurodydama, kaip balsuojate. Ar dar kas nors neturite balsavimo kortelių, atrodo, kad visi kiti turi. Kaip minėjau, pradėsime balsavimus dėl pasiūlymo, dėl parlamento tarybos reglamento, dėl e, Europos socialinio fondo, plus balsuojame dėl 12 kompromisinio pakeitimą. Balsuoti pradedame ir baigiame. Pritarta. 121 pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame, pritarta 13 kompromisas, balsuojame, balsuoti baigiame, pritarta. 14 kompromisus, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta 15 kompromisus, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta 16 kompromisus, balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 133 pakeitimas, pradedame balsuoti Ne, pirmininkas atsiprašo, balsuojame dėl 17 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta 18 kompromisas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 19 kompromisas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 20 kompromisas pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta 21 kompromisas pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta 22 kompromisas pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame pritarta. 23 kompromisas, balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 24 kompromisas, balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 25 kompromisas, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame pritarta 26 kompromisas, pradame balsuoti. Balsuoti baigime. Pritarta 34 pakeitimas, balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 161 pakeitimas, balsuojame. Balsuoti baigiame atmesta. 27 kompromisas pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 165 pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 166 balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta 28 kompromisas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritartas 171 pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta 172 pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 29 kompromisas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 177 pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 178 pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 179 pakeitimas, balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 180 balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 30 kompromisas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 31 kompromisas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 185 pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 186 balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 187 balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 188 balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 189 balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta 43 pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 32 kompromisas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 45 pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 121 pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 192 pakeitimas. Balsuojame, balsuoti baigiame. Pritarta 193 pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 124. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 46 pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 47 pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 195 pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmestas 196 pakeitimas balsuojame. balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesti 48 pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 49 pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 303 kompromisas balsuojame. Balsuoti baigiame pritarta. 51 pakeitimas balsuojame, balsuoti baigiame. Pritarta 52 pakeitimas balsuojame, <clears throat> balsuoti baigiame. Pritarta. 198 pakeitimas balsuojame, balsuoti baigiame. Atmesta. E, priedai. 199 pakeitimas, balsuojame, balsuoti baigiame. Atmesta nuo 200-201 e, kartu balsuoti. Pradame ir baigiame. Atmesta 53-54 kartu balsuoti pradame. Balsuoti baigiame. Pritarta 203 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta 55 ir 56 kartu. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta 204-205 kartu. Balsuojame. Balsuoti baigiame atmesta 57 ir 58 kartu balsuoti. Pradedame balsuoti, baigiame. Pritarta 206-207 kartu balsuoti, baigiame. Atmesta 59 pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 60. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta konstatuojamosios dalis 61. Balsuojame. Balsuoti. Pradame. Ir baigiame pritarta 62. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmestas 63 balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 64 balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta pirmasis kompromisas, balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 70 balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 69 pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 71, 72 identiški. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Uh, Antras kompromisas. Balsuojame. Balsuoti. Baigiame. Pritarta. <clears throat> Trečiasis kompromisas. Balsuojame. Balsuoti. Baigiame. Pritarta. Ketvirtasis kompromisas. Balsuojame. Balsuoti. Baigiame. Pritarta 81 balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta šeštasis balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 83 balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta Penktasis kompromisas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Šeštasis kompromisas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 89 balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Septintasis kompromisinis pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritartas septintasis A kompromisas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 99 pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 101 balsuojame. Balsuoti baigiame atmesta. 102 balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Devintasis balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Aštuntasis kompromisas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta devintasis kompromisas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 106 balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta dešimtasis kompromisas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 109 balsuojame. Balsuoti baigiame pritarta 11 kompromisas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Ar galėtume dėl likusių pakeitimų mm, visų iš karto balsuoti? Ne, negalime. Na bent jau pamėginau. 114 balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 115 balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 14. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 15. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 16. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 116. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 117. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 117. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Čia buvo 17 prieš tai 118. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 18. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Galutinis balsavimas vardiniu būdu pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta 31 balsavus už 7 prieš, ne vienam nesusilaikius. Periname iš karto prie kito e, balsavimo, jeigu kam nors reiktų pertraukėlės, tai duokite žinią. Nes kitas klausimas yra susijęs su skaitinės Europos kūrimo programa nuo 21 iki 27 metų. Jarūn Lenars e, pranešėjas, kalbėti nenori, 63 pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Ar visi spėjote? Atsiprašau, kolegos, e, reikės iš naujo balsuoti. Tai pano Leonardo pranešimas, pradedame nuo 63 pakeitimo. 63 pakeitimas balsuojame. Taip, dar kartą Baigiame balsuoti. Priimta 64 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta 14. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Primta. 15 balsuojame. Baigiame balsuoti. Primta. 16 balsuojame. Baigiame balsuoti. Primta. 17 balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 18. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Primta. Aštuntas kompromisas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Primta. 68 pakeitimas. Balsuojame. 68. Baigiame balsuoti. Priimta. Devintas kompromisas balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 74 pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. Dešimtas A kompromisas balsuojam. Dešimtas A. Baigiame balsuoti. Priimta. Dešimtas B. Kompromisas atkrenta. Vienuoliktas A. Kompromisas. Taip, vienuoliktas A. Kompromisas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. Vienuoliktas B. Ne. Dėl to nereikia. 27 pakeitimas. Balsuojame. 27 pakeitimas. Ar visi spėjot? Baigiame balsuoti. Priimta. 28 pakeitimas. Balsuojam. Baigiame balsuoti. Priimta. 93 pakeitimas. Balsuojam. Baigėme balsuoti. Primta 94. Balsuojame. Baigėme balsuoti. Primta. Ne, visgi atmesta, atsiprašau. 95. Balsuojame. Baigėme balsuoti. Primta 96. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Primta. 97 balsuojame. Baigiame balsuoti. Primta. 98 balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 99 balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. Šimtasis balsuojame. Baigiame balsuoti. Primta. Šimtas pirmas balsuojame. Baigiame balsuoti. Primta. Konstatuojamosios dalis 29 balsuojame. Baigiame balsuoti. Primta. Pirmas pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. Pirmas kompromisas balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 2A kompromisas balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 36 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 37 balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 38. Baigiame balsuoti. Atmesta. Trečias kompromisas balsuojam. Baigėme balsuoti. Primta. Ketvirtas kompromisas balsuojame. Baigėme balsuoti. Primta. 43 pakeitimas balsuojame. Baigėme balsuoti. Primta. 44 balsuojame. Baigėme balsuoti. Primta. 45 balsuojame. Baigėme balsuoti. Atmesta. 46 balsuojame. Baigėme balsuoti. Priimta. Penktas pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Primta. 47. Balsuojam. Baigiame balsuoti. Priimta 48 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta šeštas pakeitimas. Balsuojam. Baigiame balsuoti priimta, 49 balsuojame. Baigėme balsuoti. Priimta, 50 balsuojame. Baigėme balsuoti. Atmesta, 7 balsuojame. Baigėme balsuoti. Priimta, penktas kompromisas balsuojame. Baigiame balsuoti. Primta. 54 pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Primta. 55 balsuojame. Baigiame balsuoti. Primta. 56 balsuojam. Baigiame balsuoti. Primta. Šeštas kompromisas balsuojame. Baigiame balsuoti. Primta. 59 balsuojame. Baigiame balsuoti. Primta. 10 balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta 11 balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta Septintas kompromisas balsuojame. Baigėme balsuoti. Priimta 61 balsuojame. Baigėme balsuoti. Priimta 13 pakeitimas balsuojame. Baigėme balsuoti. Priimta galutinis vardinis balsavimas balsuojame. Visi spėjote, baigėme balsuoti. Priimta 39 balsavo, 34 už, 4 prieš, vienas susilaikė, sveikinimai pranešėjai, iš karto einame toliau prie kito. Tai Šengeno akė taikymas Bulgarijoje, Rumunijoje visapusiškas taikymas pranešėjas. E, norėtumėt pasakyti? Ne. Pradedame balsuoti. 17 pakeitimas balsuojame. Amendment 17, the vote is now closed. Balsavimas baigtas. Atmesta. 19. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas atmesta. 21. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 22. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Devintasis kompromisas. Balsavimas pradedamas baigiamas. Patvirtinta. Dešimtasis kompromisas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Vienuoliktasis kompromisas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 36 pakeitimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 39. 39. 39. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas atmesta. Dvyliktasis kompromisas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Tryliktasis, prašom balsuoti, tryliktasis kompromisas. Balsavimas baigtas. Priimta. Keturioliktasis kompromisas. Balsuokite. Balsavimas baigtas priimta. 15 kompromisas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Nurodomosios dalys. Pirmasis kompromisas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta konstatuojamosios dalys. Antrasis kompromisas. Prašom balsuoti. Balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta trečiasis kompromisas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta ketvirtas kompromisas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta penktasis kompromisas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas priimta. Šeštasis kompromisas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Septintasis kompromisas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Aštuntasis kompromisas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta ir dabar paskutinis balsavimas šiuo klausimu, taip pat vardinis Sergei labai gerai viskas, balsavimas baigtas. 36 už 4 prieš vienos laikė sveikinu pranešėją. Jeigu Dabar galvosime apie ilgesnius balsavimus. Tai pasakysiu, kad ketvirtas paskutinis balsavimas prieš, e, ilgas balsavimas prieš jau visiškai galutinį trumpą. E, asmenų pranešančių apie sąjungos teisės pažeidimus apsauga. Lapkričio 10 jūri komitetas balsuos ir pagal sustarimą mūsų komitetas turi skaitinę kompetenciją dėl tam tikrų klausimų. Pirmiausia, asmens duomenų e, naudojimo. Taip pat turime bendrą kompetenciją dėl baudžiamųjų e, klausimų e, ir apsaugos vidaus informacijų. Mūsų pranešė yra Maitė Pakazaur Tunduo Ar norite pasakyti? Ne. Tai pradėsime balsuoti. Noriu pasakyti iš anksto, kolegos, kad nedaug yra kompromisų, tai kantrybės ir drausmės. Prašau. 33 pakeitimas balsuokite. Balsavimas baigtas. Atmesta pirmas kompromisas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 166 pakeitimas. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 175. Prašom balsuoti. 175. Balsavimas baigtas. Atmesta 176. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 177. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Nedėlė persvara, bet atmestas. Aš žiūriu, ar visi jau balsavo. 129. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Priimta. 180. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Atmesta. 181. Balsavimas baigtas. Atmesta. Antrasis kompromisas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Trečiasis kompromisas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Priimta. 191. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Priimta. 192. Balsuokite. Baigiamas balsavimas. Taip pat priimta. 193. Balsuokite. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 194. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Ketvirtasis kompromisas. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Priimta. 199. Balsuokite. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Priimta 200. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta 201. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 203. Balsuokite. 203. Balsavimas baigtas. Priimta. Penktasis kompromisas. Balsuokite. Baigiama balsuoti. Priimta. 208. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 211, 212, vienodi, prašom balsuoti. Pasisavimas baigiamas. Priimti. 213, balsuokite. Balsavimas baigtas, priimta. 214, 215, identiški, balsuokite. Balsavimas baigtas priimti. 216 balsuokite. Balsavimas baigtas. Atmesta. 221 balsuokite. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Šeštasis kompromisas. Balsuokite. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 228. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Priimta. 229. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Atmesta. Septintasis kompromisas. pirmininkas, turime balsuoti dėl 230, ne dėl 7 kompromiso dabar balsuojame. 230 kolegos, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Septintas kompromisas. Balsuokite, balsavimas baigtas, priimta. Aštuntasis kompromisas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 233. Balsuokite. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 2, 3, 4 balsuokite. Priimta. 2, 3, 5. Prašom, balsuokite. Mm, ne, nelėčiau balsuosime. Balsavimas baigtas. Priimta. 2, 3, 6. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Priimta. 239. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Priimta. Devintasis kompromisas. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Priimta. 242. Balsuokite. Balsavimas baigiamas. Atmesta 243. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Atmesta 244. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta 248. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 249, 250 identiški. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Patvirtinti 251. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Priimta 252. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas priimta. 254, prašom balsuoti. Pasavimas baigiamas. Priimta 255, balsuokite. Pasavimas baigtas. Priimta 256, balsuokite. Pasavimas baigtas. Priimta dešimtasis kompromisas, balsuokite. Balsuokite. Balsavimas baigiamas. Priimta. 261 balsuokite. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 264, atsiprašau, 263, sako pirmininkas. Balsuokite. 263. Balsavimas baigtas. Atmesta. 264 balsuokite. Balsavimas baigiamas. Priimta. 265 balsuokite. Balsavimas baigtas. Priimta. 266 balsuokite. Balsavimas baigiamas. Priimta. 267 Ne. 268. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Priimta. 11 kompromisas. Balsuokite. Balsavimas baigiamas. Priimta. 271. Aš jau paskelbiau vienuolį kompromisą, taip? 271, sako pirmininkas. Balsavimas baigiamas. Priimta 273. Balsuokite. Balsavimas baigiamas. Priimta 276. Balsuokite. Balsavimas baigiamas. Priimta 278. Balsuokite. Balsavimas baigiamas. Atmesta 279. Balsuokite. Balsavimas baigiamas. Atmesta 12 kompromisas. Prašom balsuoti. Atsiprašau, sako pirmininkas, 280 dar dėl jo reikia balsuoti bet aparatas viską žinojo, aš galvoju, kad jis neveikia. Taigi. Atmestas. Atsiprašau, Barbara. Kaip čia viską painiojau. Nenorėčiau sulaukti neapykantos, aš dar kartą prisipažinsiu suklydęs. 267 reikėjo dėl to pakeitimo dar balsuoti, man atrodo, kad mes balsavome. 267 dėl jo turėjome balsuoti prieš 11 kompromisą. Greitai pabalsuokime. Mm, atsiprašau, suklydau, iš tikrųjų suklydau. 267 balsuokite. 267. Gerai. Balsavimas baigiamas. Priimta. Dabar. Dvyliktasis kompromisas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 285. Balsuokite. 285. Balsavimas baigtas. Atmesta. 287. Oi, atsiprašau, atsiprašau, 286. Taip, taip, 286. Balsuokite dėl 286. 286. Balsavimas baigiamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Aš nebalsavau, atsiprašau. Ar visi balsavote? Kaltinkite mane. Balsavimas baigiamas. Taip. Iš tikrųjų priimta. Pirmininkas balsavo, dėkoju koordinatoriui. Mes pirmą kartą taip gerai šią savaitę pasikalbėjome. 287. Aš jau pavargau. 287, prašom. Balsavimas baigtas atmesta. Du, aštuoni, aštuoni ir dvidešimt antras. Identiški pakeitimai pradėjome balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 13 kompromisas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 221 balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmestų. 292 balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 14 kompromisas balsuojame. Balsuoti baigiame. pritarta. 15 kompromisas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 308 pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 311 balsuojame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Oi, ta mano frakcija balsuoti baigiame. Atmesta. Dabar reikia balsuoti dar dėl kitų pakeitimų. Ar norite pastikrinti dėl 311? dar reikės 15 milijonų papildomų pakeitimų nubalsuoti. Aš jau pavargau truputėlį. Gerai, 312 dabar. Balsuoti pradedame. Man labai svarbus principai balsuoti. Baigiame pritartą. 313 balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 314 balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta 315 balsuojame, balsuoti baigiame. Atmesta 316 balsuojame. Balsuoti baigiame. Veikiausiai taip pat bus atmestas T317. Tai Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 318. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta 309. <clears throat> Balsuojame. 319. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 320 balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta 321 balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 326 balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 341 dabar. <clears throat> Visą puslapį galime užversti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. 16 kompromisas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 346 pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 347 balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 17 kompromisas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 350 pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 353 pakeitimas. Balsuojame, balsuoti baigiame. Pritarta. 355 balsuojame, Nepraraskite koncentracijos, tuo baigsime balsuoti. 355 balsuojame balsuoti, baigiame atmestą. 356 balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmestą 357 balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmestą 357. 18 kompromisas balsuojame. Aštuonioliktasis kompromisas. Pane Holma, jeigu statytumėte savo kortelę į balsavimo įrangą, galėtumėte balsuoti. Aš tik šiaip smalsauju. <clears throat> balsuoti baigiame, pritartam 361 balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 362. Balsuojame. Kas sakė ne? Balsuoti baigiame. Trys šimtai šešdešimt antras. Monika, jūs sakėte ne? Sakėte taip, gerai, balsuoti baigiame. Atsiprašau, aš pats dar nebalsavau. Dabar balsuoti baigiame. Pritarta. 364 balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesti 365 balsuojame. Monika, jūs nebalsavote dar. Balsuoti baigiame. Atmesta 29 balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 366 balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 367 balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 368 balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 369 balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta 19 kompromisas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 20 kompromisas balsuojame. Balsuoti baigiame pritarta. 21 kompromisas. Balsuojame, balsuoti baigiame. Pritarta. 380 balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 22 <clears throat> kompromisas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Ar viskas tvarkoje? Tvarkoje. 383 pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta 384 balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 385 balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta 386 balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 387 balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Mes nebalsavome dėl 381. greitai nubalsuokime dėl 381 draugai. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta grįžtame dabar prie 388 balsuoti pradame. Balsuoti baigiame. Pritarta nurodomosios dalys. Dabar 304 pakeitimas, balsuoti pradėme ir baigiame. Pritarta 35 pakeitimas, balsuojame, balsuoti baigiame. Balsuoti baigiame, pritarta. 36 balsuojame. Balsuoti baigiame pritarta. 307 balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 308 balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 203 kompromisas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 44 pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta 45 pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame atmestą. 24 kompromisas balsuojame. balsuoti, baigiame. Pritarta. 52 pakeitimas. Tik. Balsuoti pradėme ir baigiame. Atmesta. 53 pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 25 kompromisas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 57 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 58 balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 26 kompromisas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 62 pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 63 pakeitimas balsuojame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame pritarta. 64 pakeitimas. Šešim ketvirtas atmestas, šešim šeštas balsuojame. Atsiprašau, šešim penktas balsuojame. Šešim penktas. Balsuoti baigiame. 67, 66 pritartas, 68 balsuojame, balsuoti baigiame. E, atmestas 70, <clears throat> nebalsuojame dėl 69. Žinote, kad aš buvau teisus, balsuojame dėl 70. Aš esu teisus. Jo. Užfiksuokime tą momentą dabar. 70 balsuojame. O Dieve, ne, aš neteisus. 69. Balsuome dėl 69. Balsuoti baigiame atmestą. Dabar 70. Ne, penktasis. O Dieve, gerai, penktasis. Balsuojame. Dėl penktojo. Balsuoti baigiame. Pritartas 70 mano mėgstamiausias. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 71 <clears throat> pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta 27 pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Konstatuojamosios dalis šeštas pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 28 kompromisas balsuojame. Balsuoti baigiame pritarta. 29 pakeitimas balsuojame, kompromisas balsuoti baigiame. Pritarta 30 kompromisas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 31 kompromisas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 83 pakeitimas balsuojame Balsuoti baigiame. Pritarta 84 balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 85 balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 86 balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Devintasis balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 88 balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 89 balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 90 Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 93 balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 97 balsuojame. Nereikia balsuoti dėl anksčiau, aukščiau esančių. 94. Balsuojame, balsuoti baigiame. Atmestų 25. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 96. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Dėl 96 balsuoti nereikia, 97 balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 98 balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 302 kompromisas balsuojame balsuoti. Baigiame pritartą. 99 balsuojame. Balsuoti. Baigiame. Pritarta. 102 balsuojame. Balsuoti. Baigiame. Atmesta. 103 balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 104 balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 106 balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 303 kompromisas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 34 kompromisas balsuojame. Balsuoti baigiame. <clears throat> Pritarta. 113 balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 114 balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 115 balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta 13. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 116. Balsuojame. Balsuoti baigiame pritarta 3. Penktas kompromisas. Balsuojame, balsuoti baigiame. Pritarta 120. Balsuojame, balsuoti baigiame. Pritarta 121. Balsuojame, balsuoti baigiame. Atmestas 122. Balsuojame. <clears throat> Balsuoti baigiame. Pritartas 123 balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta 124 balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta tegu groja pritarta. 125 e, balsuojame, skambant muzikai fone, balsuoti baigiame, pritarta. Tikrai įdomus garsas. Balsuome dėl 125. Kas atsitiko balsavimo įrangai? O, Dieve. Reikia pakartoti balsavimą dėl 125. <clears throat> Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 126. Balsuojame, balsuoti baigiame. Pritarta 128. Balsuojame, balsuoti baigiame atmesta 129. Balsuojame, balsuoti baigiame. Pritarta 130. Balsuojame, balsuoti baigiame. Atmesta 131. Balsuojame, balsuoti baigiame. Pritarta 132 balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 133 balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 134 balsuojame. Balsuoti baigiame. atmesta. 135 balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 136 balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmestas 137. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 138, balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 139, balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 140, balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 141, balsuojame. Balsuoti baigiame. pritartas 142 balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmestas 143 balsuojame, balsuoti baigiame. Pritarta 144 balsuojame. Balsuoti baigiame atmesta 145 balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 147 balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmestas 148 balsuojame. <clears throat> Balsuoti baigiame. Atmestas 149, balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmestas 150, balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmestas 152, 151, balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmestas 152, balsuojame atsiprašau, prieš tai buvęs e, patvirtintas 152. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 153. Balsuojame. <clears throat> Balsuoti baigiame atmestą. 154 pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame atmesta. 155 pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 306 kompromisas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 159 pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Galtinis balsavimas vardiniu būdu. Balsuoti baigiame. Pritarta 26 balsaus už, 26 balsaus už, 8 prieš, 4 susilaiko, sveikiname. Pranešė, kolegos, liko vienas trumpas balsavimas. Reikia patvirtinti tris kandidatus į narkotinių medžiagų ir priklausomybės nuo narkotikų stebėsenos centrą. Išklausykite kolegos ir tada visi galėsime keliauti. Balsuosime eilės tvarka. E, Kai aš turiu kandidatų, mums reikia dviejų kandidatų ir tas, kuris pilnės balsavimą, bus pakaitinis. Kai ištarsiu kandidato pavardę, jūs paspauskite žalį mygtuką, jeigu už jį norite balsuoti ir daugiau nieko nedarykite. Taigi laukite, kol nuskambės jūsų palaikomo kandidato pavardę pavardė, nes raudoni mygtukai ar geltoni mygtukai nebus įskaitomi į balsavimo rezultatą. Balsuokite tik tai už kandidatą, kurį palaikote. Suskaičiuosime tik balsus už ex aquio jų <clears throat> eilės tvarka bus rezultatai bus taip skaičiuojami. Balsavimas vyks slaptai. Taigi, darykite, kaip sakiau, kai išgirsite jūsų palaikomą kandidato pavardę, už jį ir balsuokite. Taigi, iš tiesų, tas balsavimas nebus labai slaptas. <clears throat> Taigi pradėkime nuo Vufkankos. Atsiprašau. Galite balsuoti susilaikydami tokiu būdu. Meni Maliorė. skaičiuojame tik 27 balsus už minimaliorį. Tie, kurie palaikote šią kandidatūrą, dabar balsuokite už ją. Jeigu norite balsuoti už Maliorį, tai spauskite mygtuką už, o tie, kurie nenori už jį balsuoti, nieko nedarykite. ar buvo kokių nors nesusipratimų dėl pirmojo kandidato. Tai yra kandidatai dirbti šią agentūrą ir aš tikrai nenoriu, kad ne, e, būtų, kad nenoriu, kad būtų daromos kokios nors klaidos. Taigi pradėkime iš naujo. <clears throat> Kai išgirsite kandidato pavardę, jeigu norėsite už jį balsuoti ir norėsite balsuoti <clears throat> slaptai, tai spauskite susilaik... mygtuką susilaiko. Visi balsai už bus suskaičiuojami proceso pabaigoje, kitų balsų neskaičiuosime. Ir kiekvieno balsavimo pabaigoje aš paminėsiu, kiek kandidatas surinko balsų. Wolfgang Kurtz dabar dėl jo balsuojame. Balsuoti pradėme dėl Wolfgang Kurtz, balsuoti baigiame. Toks yra balsavimo rezultatas. 19 <clears throat> balsų už, 7 prieš 8 susilaikė, tik, tik 17 balsų e, jam e, priskaičiuojama. Dabar nenimaliori. Maliori gauna 30 balsų 3 buvo prieš, bet nesvarbu. Sobranski, balsuojame dėl Sobranski. Balsuoti baigiame. Jis gavo 18 <clears throat> balsų. Taigi skelbiu, kad Götz ir Marjori yra skelbiami išrink, patvirtinti tikraisiais nariais, o Sobranskis e, pakeitiniu nariu. Dar nepabėkite, sėskite atgal. Nežinau kodėl, bet e, dėl procedūrinių priežasčių turime surenkti galtinį balsavimą ir tam reikia absoliučios balsų daugumos, kaip mes balsuojame. Taigi elektroniniu būdu dabar balsuokite, patvirtindami, kad jūs visi <clears throat> balsavote, kad absoliučia balsų dauguma yra patvirtintas kandidatų sąrašas. Ar balsavote, balsuoti baigime. Galite eiti, ačiū. Balsavimas baigtas, ačiū Jums, kolegos, už kantrybę, labai ilgai balsavome, apmaudu, bet taip teko dirbti. Taip nu,